Balsuosime netrukus. Dabar pradėsime balsavimą pagal darbo tvarkę. Baltarusijos klausimų yra pateikti šeši rezoliucijos projektai. Yra bendras rezoliucijos projektas, kurį pateikė šešios frakcijos. Nėra pakeitimo, galime balsuoti, kas prieš, susilaikė, vienbalsiai patvirtinta, dabar balsuosime dėl Egipto septyni rezoliucijos projektai, vienas bendras rezoliucijos projektas pateikė septynios frakcijos, nėra pakeitimų, galime balsuoti dėl, už rezoliuciją, kas prieš, susilaikė. Taip pat vienbalsiai patvirtinta rezoliucija, o dabar e, pagal darbo tvarkę balsusime dėl Japonijos šeši rezoliucijos projektai, yra bendras rezoliucijos projektas. Dėl darbo tvarkos, ponas Čičesteris. Ačiū, kad suteikėte žodį. Atsiprašau už tam tikrą sumaištį E, žinau, kad buvo EFD pateikta e, rezoliucija prieš bendrą rezoliuciją. Čia yra tam tikra sumaištis, ar mes balsuojame dėl vienos rezoliucijos, ar taip pat ir dėl projektų. Ar galėtumėte paaiškinti? E, Pone Čičesterį, dirbame pagal darbo grafiką. FD rezoliucija yra dėl Japonijos. Mes Japonijos balsuosime būtent dabar yra penkių frakcijų bendras rezoliucijos projektas dėl Japonijos, tačiau prieš tai balsuosime dėl FD rezoliucijos projekto. Kas už FD rezoliucijos projektą? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Šis rezoliucijos projektas, o dabar bendrasis rezoliucijos e, projektas šešios frakcijos, jį pateikė, nėra pakeitimų, balsuojame vardiniu balsavimu dėl šios rezoliucijos. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Rezoliucijos e, projektas patvirtintas už 43 balsai prieš 4. Šiandienos posėdžio protokolo bus pateiktas patvirtinimas kito posėdžio pradžioje. Jeigu nesulauksime prieštaravimų pagal nustatytus terminus, rezoliucijos bus perduotos nurodytiems adresatams, kolegoms linkiu sėkmingos kelionės namo. Pone Korhola dar paprašė žodžio, prašom. Arvoisa puhemies, haluan vain todeta, että äänest... Ačiū. Tiesiog norėčiau pažymėti, kad balsavau už, tačiau mano balsavimo aparatūra neveikia. Protokole pažymėsime kolegos sėkmingos kelionės namo. Kolegos, jeigu dėl oro ar dėl streiko negalėsite pasiekti namus, e, namų Vokietijoje,